Penktadienį pagal 78 darbo tvarkos taisyklių straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu penkis e, teisės aktus, kurie buvo patvirtinti įprasta teisėkuros procedūra. Šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti šios dienos posėdžio protokole. Pagal 100.